Panie i panowie posłowie, przechodzimy do wyjaśnienia głosowań. Kolegos, ponios ir ponai, periname prie balsų paaiškinimo. Pradedame nuo TAIN pranešimo protokolas dėl ES Teisingumo teismo statuto. Pirmiausia, Ivazaničiai. Iva Zanicci. A causa dei continui aumenti delle cause pendenti, la Corte di giustizia žinant, kad vis auga bylų skaičius e, teisingumo teisme, matoma, kad teisingumo teisme e, vis daugiau bylų laukia savo eilės, taigi reikia daugiau teisėjų. Nepaisant to, kad teismas labai stengiasi, jam ne visuomet pavyksta teisingai atlikti teisminės institucijos vaidmenį. Aš balsavau už šį tekstą, nes e, juo uh, bus padidintas teisėjų skaičius nuo 27 iki 39. Tai yra palankus pokytis. Toliau Čarls Tano. Ačiū, ponė pirmininkė. Pamečiau akinius, labai atsiprašau. Um, cliche, justice... Pakartosiu klišę. E, atidėtas teisingumas yra atmestas teisingumas. Todėl aš balsavau už šią rezoliuciją. ES teismų vėlavimas yra labai nesveikinas, kad ir koks jis būtų. Matome, kad kiekvienais metais teismo išnagrinėjimų bylų skaičius didėja, bet taip pat išaugo ir neišnagrinėtų bylų skaičius, e, nes mums nepavyksta susidoroti su naujomis bylomis. E, kai balsavome dėl Lisabonos sutarties, galvojome, kad teismo e, darbo krūvis sumažės, bet taip neatsitiko. Mes E, matome, kad yra naujai sukurtas vicepirmininko postas, jis gali būti didžiojoje salėje e, vietoj pirmininko ir gali dirbti. Ir dabar visi penki vicepirmininkai e, turi pakankamai daug darbo. Aš esu už tai, kad ES teismų sprendimų prieimimas būtų pagreitintas, kad rinkėjai gautų tai, ko jie nusipelno. Toliau ponas Hanan. You, Ačiū, ponė e, pirmininko pavaduotojau. Per 18 amžiuje uh, e, Vinčesterio vyskupas, kalbėdamas su karaliumi, jis sakė, kad jis turi uh, galutinę teisę interpretuoti įstatymą, tai jis gali būti traktuojamas įstatymo kuriejų. Bet jis turbūt ne pirmas tai pastebėjo. Uh, teismų vaidmuo yra E, būtinas e, interpretuojant teisę, bet ši sistema yra labai ženkliai iškraipama ES dėl dviejų konkrečių reiškinių. Pirmiausia, nėra reikalavimo ETT nors vienai dienai padirbėti savo valstybėse. Vienintelė reikalingva kvalifikacija yra teisėjo laipsnis. Taigi e, neretai ten patenka politikai turintys federalistinę darbo atvarkę. O antras dalykas, ta federalistinė darbo atvarkė yra numatyta jau teisėjo darbo prašyme. Ir taip e, vyksta visose dėrybose. Visi tarp vyriausybiniai reikalai yra traktuojami kaip e, Europos reikalas, pavyzdžiui, vieningos rinkos klausimai. Europos teisingumo teismas turėtų interpretuoti teisę, o ne priimti nuosprendžius savo nuožiūrą. The... Periname prie kito darbo tvarkės klausimo. Aleksandro Stein dar vienas pranešimas apie ES laikinuosius teisėjus ir e, valstybės tarnybos tribunolas. Pirmoji kalbėtoja, ponė Zanyčiai. Grazie, signor Presidente. Il Tribunale della, della Funzione Pubblica. Ačiū, ponė pirmininkė. ES tarnautojų teismą sudaro septyni teisėjai, tačiau jo funkcionavimas gali atsidurti pavojoje, jeigu susirgs vienas iš narių. Ir tokiu būdu teismas negalės vykdyti savo vaidmens tam tikrą laikotarpį. Dėl to Teisingumo teismas pateikė pasiūlymą kad būtų galima leisti skirti, esant būtinybei, laikinus teisėjus. Aš manau, kad tai yra protingas sprendimas, siekiant išspręsti šią praktinę problemą, dėl to balsavau už. Pirmininkas, ačiū. Dabar vėl Čarlzas Tanukas. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau sakiau anksčiau, kalbėdamas apie ETT, aš pritariu šiam protingam pasiūlymui dėl to, jog reikėtų struktūriškai patobulinti ES teisingumo sistemą tam, kad galėtume išspręsti neišspręstų bylų skaičių po Lisabonos turės įsigaliojimo. Yra šokiruojantis dalykas dėl to, kad neįmanoma pakeisti tarnautojų teismo teisėjo, jeigu jis arba ji susirga. Pradinėme statute toks nuostatas nebuvo įtrauktas. Ir aš apie tai kalbėjau netgi 2005 metais, kuomet buvo steigiamas šis tarnautojų teismas. Manau, jog mums reikia specializuotesnių teismų tam, kad galėtume teikti specializuotus um, teismo paslaugas konkrečiose srityse. Mes visi, kaip sakė kolega Danas Halonas, turime žinoti, jog būtina um, užtikrinti, kad teisėjai galėtų būti pakeičiami, kad galėtų spręsti neišmestas politikų sukeltas problemas. Ačiū, dabar periname prie kito darbo tokies punktų. Tai yra Gerano Fermo pranešimas, finansinė parama transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse. Pirmasis kalbės ponas Zemka. Ar ponas Zemka dalyvauja šioje salėje? Jeigu ne, tuomet e, žodis e, sudėkimas poniai Zanikį. Grazie, grazie Presidente. Il mercato interno. Ačiū. Dėl e, vidaus rinkos ji neišnaudos viso savo potencialo, jeigu nebus modernios ir efektyvios infrastruktūros. Neseniai buvo pasiektas susitarimas dėl finansinių indėlių. Jo dėka bus galima plėtoti infrastruktūrą geriau telekomunikacijose ir energetikoje. Aš balsavau už šį dokumentą, nes manau, kad naujos infrastruktūros sukūrimas prisidės prie ES ekonomikos atgaivinimo. Toliau ponė Sirpa Pietikainin. Arvoisa puhemies, äh, on... Pone pirmininkė, labai svarbu, kad parlamentas taip tvirtai paremė visos Europos transporto energetikos tinklų įsteigimą. E, jų kūrimas ir finansavimas yra labai svarbus siekiant ES 2020 tikslų ir ekonomikos augimo. Deja, finansavimas susijęs su poreikiais e, yra nepakankamas, tik tai dešimtadalis reikiamų lėšų bus sukūriama. Todėl turėsime ieškoti didesnių finansavimo šaltinių specialiam energetikos tinklui, kad galėtume užtikrinti energijos efektyvumą, tiekimo saugą ir geriau panaudoti alternatyvius atsinaujinančius energijos šaltinius. E, mes žinome, kad visoje Europoje reikėtų siekti kropšt didesnių investicijų į Europos masto projektus. Mūsų resursai turėtų būti nukreipiami ten. Tenokas. Pirmininkė balsavo už šią rezoliuciją. Žinoma, labai bejotina, ar iš tiesų reikia Europos masto ekonomikos augimo plano artimiausiam dešimčiai metų, kai akivaizdžiai Lisabonos darbo tvarkėje žlugo. Aš skeptiškai vertinu, ar programa galės būti įgyvendinta. Turiu galvoje programą dėl projektinių obligacijų. Turiu labai rimtų abejonių, todėl deramas uh, E, baigiamojo etapo įvertinimas yra reikalingas ir ECR frakcija yra tą nekartą pasakiusi. Pietų Europos ekonomikoms vargu ar reikia gigantiškų investicijų programų, jiems reikia lankščių darbo rinkų. Problema yra ta, kad visoje Europoje nacionalinės regioninės administracijos nemažina biurokratijos masto. Tai būtų e, vienkartinis sprendimas, kuris leistų Europai suklestėti ir e, sustiprėti globaliame konkurentingame pasaulyje. Bendrai aš nepasisakau prieš infrastruktūros raidą, bet e, tikiuosi, kad ši iniciatyva galėtų nors šiek tiek prisidėti prie uh, sėkmingos e, inovacijų e, infrastruktūros raidos. Ir e, manau, kad reikiami sprendimai galės būti priimti dar ir vėliau. Toliau Peter Jar. Ja, Ačiū pirmininkė. Balsavau už pateiktą pranešimą. Nepaisant to, norėčiau pakalbėti apie projekto obligacijas. Tai yra galimybė finansuoti projektus įtraukiant fin, privatų ko, kapitalą ir taip suteikiant platesnį pagrindą tokiems projektams. Tai nėra mm, galimybė padidinti finansinį kapitalą, vien tik tai begalinė galimybė. Kitas dalykas, tokie projektai parodys ir duos atitinkamą gražą. Nes mes kalbame ne vien tik tai apie e, kelių ir viešbučių statybą. Ir trečias dalykas, mes turime pažadėti tik tai e, tai, ką galime išteisėti. O labai dažnai su projekto obligacijomis yra siejamos nepagrystos viltis ir man atrodo, kad mums reikėtų sugrįžti prie realybės suvokimo kelio. Dėkoju. Toliau šinkelį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš su džiaugsmu pritariau šiam pranešimui. Buvo akivaizdu, kad didžioji parlamento dalis pasisakė už, 579 už, 32 prieš ir 9 susilaikė. Taigi tai yra visiškai aišku. Mes galėsime bendradarbiauti kaip galima glaudžiau ir susijęti visas Europos dalis. Taip pat mes neturėtume pamiršti ir tam tikrų salų, ypač ir mano šalies, kalbant apie energetiką. Būtina sujungti mūsų artimiausius kaimynus su Junktinė karalystė ir taip pat atitinkamų laikų ir kitose srityse. Taip pat, kalbant apie transportą, Junktinė karalystė turi jungtis e, su Europa per Eurostar ir mes taip pat galėtume sujungti Airiją su Britanija kadangi santykiai tarp Airijos ir Junktinės karalystės niekuomet nebuvo tokie geri kaip kad dabar. Anglijos karalienė aplankė Airiją ir praėjusią savaitę ji istoriškai paspaudė ranką Martinui Maginesui. Tai sujungia mus fiziškai ir tai yra tikrai geras žingsnis tinkama linkme. Dėkoju. Ačiū. Toliau žodžių paprašė ponas Takula. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai pritariau šiam pranešimui, Ir manau, kad jis yra labai geras, labai svarbu turėti transeuropinius tinklus, būtina didinti finansavimą ir rasti naujas priemonės jų įgyvendinimui. Labai svarbu, kad visa tai, kad projektų obligacijos pradėtų veikti praktiškai tam, kad galėtume sukurti galimybės augimui. Būtent mes ir siekiame augimo šiuo metu. Mums būtinas tvarus augimas, kadangi įsiskolinimas gali būti išspręstas tik per augimą. Ir šia prasme tai yra geras projektas, kuriame gali dalyvauti Europa. Būtent, kad būtų sukurtos sąlygos tvariam augimui. Tai atitinka mūsų ES 2020 strategiją. Ačiū. Dėkuoju. Toliau žodžio paprašė ponas Hanana. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Ir vėl mes mėginame išspręsti problemą besaikis, besaikės išlaidos, vartojimas, kurgi visą tai nuves. Didesnės subsidijos kelia tik daugiau problemų, o ne atneša sprendimus. Mes tikrai galime tai remti šiame parlamente, tačiau matysime, kad mūsų rinkėjai tam prieštaraus. Apie tai kalbėjo ponas Svoboda ir kiti vakar. Manau, jog geriausiai tai būtų galima suprasti, kalbant iš psichologijos pusės. Čazas Tanukas tai aiškino psichiatrijos terminais, kalbėdamas apie transferenciją, projekciją. Iš tikrųjų, niekas negali džiaugtis ekonomikos krize, kuri apriepia visą Europą. Tikrai politikai nebus populiarūs kalbėdami apie tai. Žmonės žino analizę, bet nebekartokime tų klaidų, kurios mus atvedė į šią padėtį. Mes išleidžiame per daug, skolinamės per daug, kaipgi mes išsikaptysime iš tos krizės, jeigu ir vėl skolinsimės ir dar daugiau išlaidausime. Ačiū. Tai buvo paskutinis kalbėtojas šią temą. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra rezoliuciją dėl ES politikos dėl vakarų kranto ir rytų Jeruzalės. Turime šešis kalbėtojus, kurie paprašė žodžio ir pradėsime nuo ponios Pietikainen. Arvoisa puhemies, tilanne lähidissä. Pone pirmininkė, situacija artimuosiuose rytuose labai opi, tad labai svarbu kad e, politinė nuomonė išsakoma šio klausimu būtų subalansuota ir kad e, turėtų teigiamą poveikį ateities raidai. Aš balsavau už bendrą rezoliuciją, nes laikausi nuomonės, kad žmonių kančios yra um, svarbiausias dalykas, į kurį turime nukreipti savo dėmesį. ES turi ginti tuos žmonės. Akivaizdu, kad regione per daug smurto, per daug žmogaus teisų pažeidimų. Dėkoju Jums uždėmesi. Toliau paprašė žodžio ponia Andželilį. Ačiū, pirmininkė. Dabartiniai pokyčiai arabų pasaulyje sąlygoja, jog reikia siekti pažangos taikos procese artimuosiuose rytuose. Mes turime atsižvelgti į žmonių, regiono žmonių pageidavimus, į Izra Izraelio ir Palestinos žmonių e, interesus. Labai svarbu siekti taikos ir stabilumo regione. Reikėtų sustabdyti raketų nuolatinius paleidinėjimus iš gazos ruožo. E, Toliau nausėdijų politika rytų Jeruzalėje ir apskritai e, pažeidžiamų visuomenės grupių teisių susilpnėjimas, turiu galvoje moteris ir vaikus. Tai yra tie dalykai, kurie neleidžia pasiekti sprendimo, kuris būtų grindžiamas dviejų valstybių taikių egzistavimu. Mums reikia sukurti pasitikėjimo atmosferą, tai yra būtina prielaida toliau dėrėtis. Uh, Negalima rizikuoti proceso trapumu, nes tik tai taip mes sugebėsime įveikti nepriimtiną status quo. Dėkojame, ponas Murphy. You, Ačiū, pirmininkė. Brutali Izraelio valstybės politika, pakartotiniai žmogaus teisų pažeidimai vakarų pakrantėje rytų Jeruzalėje yra sąmoninga politika sukurta tam, kad būtų sukelta grėsmė bet kokiai e, Jeruzalės savivaldai. Be to, e, tai yra susijęs su nacionalizmo, socialinio spaudimo augimu Izraelėje ir dėl to e, prispaustieji negali kovoti už savo teisės. Norėčiau atkreipti dėmesį į 2300 E, beduinų gyvenančių vakarų pakrantėje padėtį. Jiems kyla grėsmė būti išvarytiems iš namų dėl Izraelio valstybės. E, jie turi dvi mokyklas. Jeigu jos bus uždarytos, jų vaikai, šimtai vaikų liks be mokslo. Jie yra uh, varomi gyventi prie Palestinos miesto Abudės. Tokia politika uh, galėtų būti uh, pažabota, jeigu bus e, imtasi priemonių leisti Izraelio e, žmonėms patiems sukilti prieš baisę politiką artimuose rytuose. Toliau, ponas Tenok, e, kritinis taikos darybų laikotarpis dabar ir visai nedėra tokioms institucijoms kaip parlamentas, kuris žinomas kaip antiizraelietiška institucija. Uh, kursyti tolesnę įtampą. Dabar mes turėtume siekti tvarios, gyvybingos dviejų valstybių e, sprendimo. Ir palestiniečiams turi būti sukarsos galimybės klėstėti. Mes negalime tvirtai pasakyti nei už vieną, nei už kitą pusę. Parlamentas turėtų laikyti subalansuotos pozicijos ir nebūti iš anksto nusiteikęs prieš vieną ar kitą pusę. Aš tikiuosi, kad taip neatsitiks. Mano frakcija CR pasipriešino bendros rezoliucijos pasirašymui, dėl to kiltų abejonių dėl Izraelio legitimumo. Tai yra e, tikra demokratinė valstybė šiame regione. Ir kai mes smerkėme Izraelį, e, mes nesielgėme teisingai. Visi tikimės, kad bus rastas dviejų valstybių sprendimas, bet šis klausimas yra labai sudėtingas ir mes tikimės, kad visos interesuotos pusės e, sugebės taikiai ir ilgam laikui išspręsti susidariusią problemą. Toliau panas Takulas. Arvoisa puhemies, joudun äänestämään. Ačiū, ponė pirmininkė. Turėjau balsuoti prieš šią rezoliuciją, kadangi dėja šis tekstas apie vakarų krantą ir rytų Jeruzalę buvo kontroversiškas, kaip jau girdėjome iš ankstesnių kalbėtojų, kilo klausimas dėl Izraelio legitimumo. Mes remiame demokratiją, žmogaus teisės, žodžio laisvę ir tikiuosi, kad mes taip pat ir artimuosiuose rytuose norime sukurti tvarę taiką. Šią prasme tikrai buvo puiku e, girdėti, kad ECP pateikė pasiūlymą dėl to, kad Hamas turėtų pripažinti Izraelio valstybę ir sustabdyti išpolius prieš Izraelį, kurie vyko pastarojų metų. Todėl tikimės, kad Europos parlamentas ir visa ES labai aiškiai pasakys, kad mes palaikome savo vertybės, palaikome demokratiją, palaikome Izraelį ir aiškiai teigiame, kad Jeruzalė negali būti suskaldyta. Ji istoriškai ir šiandien išlieka sostinė, todėl vieną dieną reikės surasti sprendimą, mes turime gerbti istorinius faktus. Ačiū, paskutinis kalbėtojas, ponas Jar. Ačiū pirmininkė. Žinoma, kad mes visi norime aktyviai stebėti, kaip vyksta taikos procesas artimuosiuose rytuose, suprantame, kad nėra paprastų sprendimų. Ir tie, kurie įsigilinę istoriją, žino, kad nėra taip paprasta atskirti gėrį ir blogį. Mm, dažnai atsakymas yra per vidurį. O man dabar Mm, viskas interpretuojama pernelyg vienašališkai, nepakankamai atsižvelgiama į Izraelio pusės interesus. Kaip jau minėjau, labai sunku skirti gėrį ir blogį. Ir aš būčiau pageidavęs tokios rezoliucijos, kurioje labiau atsispindėtų pusiausvėra platesnių pagrindų. Ir tuomet būčiau galėjęs ją pritarti. Dėkoju. Tai buvo mūsų posėdžio paskutinis kalbėtojas. Baigiame dabar posėdžiauti ir darome pertrauką iki 15 valandos.